Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti jūsų, kaip vyksta parlamento uh, tyrimas dėl ponios Le Pen sukčiavimų balsuojant buvo pasakyta, kad parlamentas bus informuotas apie tyrimo rezultatus. Norėčiau pasakyti, kad dalis tiesos buvo nuslėpta. Pone Liopen prisipažino, kad e, jos kolega, ponas Degraf, balsavo vietoj jos, tačiau ji nenurodė, nepasakė mums, kad e, Front National generalinis sekretorius, ponas Nikola Bey, taip pat balsavo jos vardu dėl teršalų uh, pa, uh, dokumento dėl Volkswageno atvejo. Norėčiau, kad parlamente atliekant tyrimą būtų atsižvelgta ir šį antrą sukčiavimo atvejį balsuojant, kuomet vietojos balsavo ir e, frakcijos vienas iš pirmininkų ir frakcijos generalinis sekretorius. Ačiū pirmininkė. Uh, thank you, Madam Kratzabilt. I like inform you that Ačiū, ponė Koratsa, bet noriu Jūs informuoti, kad pirmininkas šį klausimą nagrinėja. Pane Liopen, dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Pirmininkė, e, mūsų kolegė nusprendė pasidomėti šiuo klausimu, bet aš noriu priminti Jums apie 22 taisyklės ketvirtą punktą ir apie tai, kas ten nusakoma, norėčiau pasakyti, kad aš e, stovėsiu prie jūsų kapų. Mes kalbame apie karą, kurio metu Europos, Europoje žuvo 9 milijonai žmonių. Norėčiau paraginti jūs gerbti šventės šalių, kuriuose dirbame. Šiandien yra nacionalinė Belgijos ir Prancūzijos šventė. Mes iš, išreiškiama panieka. Norėčiau paraginti visus, kurie taip pat mano, išeiti iš e, posėdžių salės ir nebalsuoti. Pone Krameri. Pone pirmininkė, šį kartą bent jau ta frakcija nesukčiaus, balsuojant, nes jie visi rengėsi išeiti iš salės. Mr. Kramer, point of order. Pone Kramer, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ačiū. Aš noriu pasiteirauti, ką jūs ketinate daryti. Pane Le Pen suklastojo balsavimo rezultatus, bet kas atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, balsavimo metu sprendimas buvo priimtas tik tais vieno balsą persvarą, tai ką jūs darysite tokiu atveju? Uh, order, Dėl pasižiūrėjimo tvarkos, prašau. Obermeier, pat... Pone Obermeieri. Ačiū, pirmininkė. Aš nežinau, gal e, vertėjai blogai išvertė, ar aš neišgirdau. E, jūs e, sakėte, kad kiekvienas, kuris čia nenori pasilikti, gali išeiti iš salės, ar ne? Aš manau, kad jūs turite atsiprašyti Tikrai gėdinga, kad jūs kaip e, pirmininkas palaikote vieną ar kitą e, frakciją, jūs turite būti neutralus, jūs turite atsiprašyti. Ar e, jūs tikrai ir toliau laikotės savo pasakytų žodžių? Aš sakyčiau, kad buvo neteisingai išversta, sako pirmininkas, dėl posėdžio vedimo tvarkos ponas Minišu. Monsieur le Président. Ir... Gerbiamas pirmininkė, aš esu prancūzas ir neišeisiu iš šios salės gerbdamas parlamentą, bet noriu, kad visi žinotumėt, kad mano šalyje šiandien vyksta šimtai renginių, kuriuose pagerbiama pirmo pasaulinio karo atmintis. Jei, būsime, jei neprisiminsime savo istorijos, tai liksime be širdies. Turime prisiminti visi, kas vyko 11 lapkričio. E, merci beaucoup monsieur le député. Przechodzimy do głosowań. Sprawozdanie pana Corinio. E, Ačiū. Prasidės balsavimas. Pono Zurinio pranešimas sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė. Aš taip pat balsuosiu, sako pirmininkas. Dėl pirmojo bloko 21 e, pakeitimas kas už, kas prieš, už 92 pakeitimas susilaikė. Pritarta. Dabar balsuojame dėl uh, rezoliucijos atviras balsavimas.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 Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau dėl e, būsimo aviacijos dokumentų rinkinio e, bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. E, pirminis tekstas, pirma, punktas dėl dviejų dalių, pirmoji dalis. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Trečias punktas dėl dviejų dalių pirminis tekstas. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, ačiū pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas punktas, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Ačiū, kas prieš susilaikę pritarta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš susilaikę pritarta Pritarta. Penktas punktas pradinis tekstas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas punktas pradinis tekstas, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Septintas punktas, pradinis tekstas, dėl dviejų dalių pirmo dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas punktas pradinis tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Pritarta. 11 punktas, pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę. Ačiū. Pritarta. 12 punktas, pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę. Ačiū pritarta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikę. Ačiū pritarta. 15 punktas pradinis tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Ačiū. Pritarta. 16 punktas pradinis tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Ačiū, pritarta. 17 punktas, pradinis tekstas, vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Didelė dauguma. Po 17 punkto yra e, pakeitimas žodžiu. Prašau. Ponas Maltėzė. Prego. Allora il testo è invito. Tekste komisija yra raginama sustiprinti darbuotojų ir vartotojų apsaugą e, tais atvejais, kai bankrutuoja oro bendrovė. Na, man atrodo, kad čia nieko aiškinti ir nereikia manau, kad reikia atsižvelgti ateityje tokią kylančią riziką. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam pakeitimui? Tame, jei netuomet balsuojame. Ne? Atrodo, kad padėtis kitokia. Reikia suskaičiuoti, ar yra 40 narių. Taip, 40 narių atsistojo. Todėl negalime balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo. Ir dabar balsuojame dėl 18 punkto pirminio teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Ačiū, pritarta. 19 punktas. Pradinis tekstas. Kas už? Kelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Dvidešimtas punktas. Pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ne, čia ne, tai nebuvo paskutinis. Tai yra 21 punktas, pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Ačiū, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Susilaikė. Ačiū, pritarta. 22 punktas. Pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, ačiū, pritarta. 23 punktas. Pradinis tekstas e, dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, Kas prieš? Susilaikę. Ačiū, pritarta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Ačiū, pritarta. 26 punktas, pradinis tekstas dėl atskirų dalių pirmo dalis. Kas už, kas prieš? Susilaikę, pritarta. Antroji dalis už, prieš, Susilaikė. Pritarta. Ačiū. 27 punktas pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikė. Ačiū. Pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Ačiū. Pritarta. 28 punktas. Pradinis tekstas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. F konstatuojamosios dalies punktas, pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, ačiū, pritarta. Ir dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta.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 poseł. Dėkoju. O dabar balsuosime už ponios Hubner pranešimą. Tai yra pranešimas dėl ES rinkimų teisės aktų reformos. Ir pirmie, pirmasis blokas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas. Mm, balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 26 pakeitimas. Vėl vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 50 pakeitimas. Žaliųjų. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas EPP. Socialistai ir demokratai Raldė. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Trisdešimt penktasis pakeitimas. Alde. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Antrasis pakeitimas – Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Penkiasdešimt penktasis atkrenta. Dabar trečiasis pakeitimas. Balsuoti pradedame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. 42 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, atkrenta. Dabar septintasis pakeitimas, balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. Bet turėtume grįžti prie 42 pakeitimo, nes reikia už jį balsuoti, pirmininkas atsiprašo. Taigi 42 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis 42 pakeitimo, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas atkrenta. Dabar 43 pakeitimas į tris dalis padalintas. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. At, atmesta. Pone, pone Rainer. Pone pirmininkė, trečioji dalis neturi jokios prasmės. Mes nenorim lyčių lygybės 24 metais jinai, mes norime, kad e, lyčių lygybė būtų iškart. Tai jei už tai balsuosime, tai balsuotume prieš. Jeigu už 24 metus, tai balsuotume prieš. You're right. Uh, poprawka szósta. Šeštasis pakeitimas atkrenta. 52 pakeitimas žaliųjų vardinis balsavimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 52 irgi atkrenta. Dabar balsuojame dėl aštunto pakeitimo vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Devintasis pakeitimas. Komiteto pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Primta. 53 pakeitimas. Atkrenta. 54 atkrenta. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 55 pakeitimas atkrenta. Dabar 41 EPP ir socialistų ir demokratų vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 56 ir 57 ir 58 atkrenta. Dabar 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradeda. Balsuoti baigiame. Primta. Pirmosis paragrafas, pradinis tekstas padalintas į, pirmą da, į dalis už pirmą dalį prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, kas už, e, balsuoti pradedame. Hmm. Balsuoti baigiame. Primta. Ketvirtoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis paragrafas, 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Matau, kad atmesta. Pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtasis paragrafas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktasis paragrafas, pradinis tekstas dalimis. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštoji, šeštasis paragrafas, pradinis tekstas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Dėkui, priimta. Po šeštojo paragrafo turime 45 pakeitimą jis atkrenta, toliau paragrafas 7, 64d pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas paragrafas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas paragrafas. Žaliųjų kešims šeštas pakeitimas atkrenta. Dabar devintas paragrafas pradinis tekstas dalimis, pirmoji dalis vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Devintame paragrafe antroji dalis, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. 47 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Koks rezultatas? Atmesta. 48 pakeitimas žaliųjų atkrenta 44 D pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Septynioliktas paragrafas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Dvidešimtasis paragrafas, pradinis tekstas, dalimis, kas už pirmąją dalį, kas, už antrą, e, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas už trečiąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 paragrafas, pradinis tekstas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Koks rezultatas? Tvirtiname. <coughs> Keturiasdešimt devintasis pakeitimas atkrenta. Balsuosime dėl 22 paragrafo pradinio teksto dalimis. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. 24 paragrafas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirta citata. Pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Po septintos citatos 62 pakeitimas EPP ir socialistų, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Žinau, kad jau vakaras pavargė, bet aiškiai kelkite rankas. A. Konstatuojamoji dalis. Pradinis tekstas dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. B. Konstatuojamoji dalis. Pradinis tekstas dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E konstatuojamoji dalis, 36 pakeitimas, ENF, balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. F konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. J konstatuojamoji dalis, originalus pradinis tekstas dalimis, kas už pirmą, kas prieš, susilaikė priimta. Kas už antrą dalį, kas prieš, susilaikė priimta. L konstatuojamoji dalis, 37 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. L konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. M konstatuojamoji dalis, 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. M pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. N konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikiuosi. O konstatuojama dalis pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 34 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Motyw Q, poprawka 302. W grup... Toliau e, kita konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas. Balsuokime. Q konstatuojamoji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau pradinis pasiūlymas dėl kų e, konstatamosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, čia vėlgi vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ir konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. T konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis. Balsuokime. Vartinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Antroji dalis, vėlgi vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 60 pakeitimas EKR kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38 Pakeitimas NF, vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. U konsultuojamoji dalis, pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta toliau antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta trečioji dalis. Vardinis balsavimas, vėlgi, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. V konstatuojamoji dalis 39 pakeitimas, kurį pateikė NF vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau e, pradinis e, šios konstatuomosios dalies tekstas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. pritarta. Toliau W konstatuojamoji dalis 40 pakeitimas, kurį pateikė nefardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. W konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau X konstatoma dalis, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas toliau AA konstatoma dalis, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. AB konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta Pritarta. Atsikonstatuojamoji dalis, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. AD, konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Toliau AF konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. AG konstatuojamoji dalis, pradinis originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu nes nelabai aiškus balsavimo rezultatas. Balsuokime vardiniu, elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Toliau ahie, aha, konstituomai dalis pradinis tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Pritarta. Na dabar mums reikėtų balsuoti dėl viso rezoliucijos teksto. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. Labai ačiū. tiems, kas eina vakarieniauti, tai linkiu skanios vakarienės ir turiu prisipažinti, kad jums labai pavyzdžių. Yeah.